Kolegi, l'ordine del giorno reka. Brangus kolegos, pagal darbo atvarkę dabar turime nagrinėti ponios Andrikienės pranešimą Žmogaus teisų padėtis pasaulyje 2009 ir ES politika šioje srityje. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai. Keturios minutės. Pone Andrikienė, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu lietuviškai ponia aukštoji įgaliotine labai malonu matyti jus šiandien dalyvaujant šioje itin svarbioje diskusijoje ypatingai todėl kad tai pirmi politiniai debatai dalyvaujant baronienei ashton kai jau veikia naujoji europos išorės veiksmų tarnyba. šios diskusijos ir europos parlamento rezoliucijos dėl kurios balsuosime rytoj pagrindas yra europos sąjungos tarybos patvirtintas metinis pranešimas dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje ir europos sąjungos politikos šioje srityje. mes negalime ponios ashton laikyti atsakinga už tuos veiksmus kurie yra aptariami minėtame pranešime tai yra du tūkstančiai aštuoni du tūkstančiai devyni metai nes ji tuo metu dar neužėmė aukštosios įgaliotinės užsienio ir saugumo politikai e, pareigų mes suprantame kokia didelė atsakomybė tenka jums ir dabar ir ateityje ir noriu jus užtikrinti kad mes europos parlamente darysime viską kad europos sąjungos tikslai užsienio politikos srityje būtų realizuoti. ponia ashton jau metus galioja lisabonos sutartis vos prieš porą savaičių pradėjo veikti europos išorės veiksmų tarnyba. savo pranešimu šiandien europos parlamentas siunčia aiškų signalą visoms europos sąjungos institucijoms. europos parlamentas aiškiai išreiškė poziciją dėl to kad naujojoje europos išorės veiksmų tarnyboje pirmaeilis dėmesys būtų skirtas demokratijos stiprinimui žmogaus teisių apsaugai pasaulyje ir kad tai atsispindėtų tiek šios tarnybos struktūroje tiek jos finansavime. tai gali būti žmogaus teisių ir demokratijos tarptautinės teisės direktoratas ar struktūra kitu pavadinimu bet su tuo pačiu turiniu. tai ko mes turėtume išvengti yra žmogaus teisių klausimų marginalizavimas ar jų išstūmimas iš pagrindinės europos sąjungos darbotvarkės ir europos išorės veiksmų tarnybos struktūros. siekiant to paties tikslo europos parlamentas siūlo tarnybos kontekste sukurti specialiųjų atstovų žmogaus teisėms pareigybes kurie dirbtų konkrečiose valstybėse ar regionuose ypač ten kur europos sąjunga neturi diplomatinių atstovybių. šie specialieji atstovai turėtų turėti aiškų mandatą ginant žmogaus teises tuose kraštuose kuriuose jie dirba. aš noriu dar kartą pabrėžti ir žmogaus teisių darbo grupės cohom briuselyje būtinumą tuo labiau kad absoliuti dauguma europos sąjungos valstybių narių remia šią idėją pranešime dėl kurio mes balsuosime rytoj čia europos parlamente aptariama ir vertinama europos sąjungos politika visos europos sąjungos ir jos institucijų veikla apimant visą spektrą temų ir problemų tai mirties bausmės panaikinimas kova su terorizmu ir žmogaus teisės vaikų teisės kova su smurtu prieš moteris žmogaus teisių gynėjų padėtis įvairiose pasaulio šalyse religijos ar tikėjimo laisvė mes aptarėme ir įvertinome europos sąjungos veikimą tarptautiniuose forumuose tokiuose kaip jungtinės tautos jungtinių tautų žmogaus teisių taryba europos sąjungos bendradarbiavimas su tarptautiniu baudžiamuoju teismu. mūsų svarstomas pranešimas kurį rengiant labai aktyviai dalyvavo mano kolegos europarlamentarai ir kuris buvo priimtas užsienio reikalų komitete milžiniška balsų dauguma penkiasdešimt už 0 prieš ir 2 susilaikė, yra papildyta sąrašu konkrečių žmogaus teisų pažeidimų įvairiose šalyse, į kuriuos Europos parlamentas atkreipė dėmesį. Tai konkretus vardai, šalis, žmonių likimai, prarastos gyvybės. todėl baigti savo pasisakymą noriu paminėdama kelis konkrečius grubius žmogaus teisų pažeidimų atvejus. jūs gerai žinote kad šiandien europos parlamentas turėjo įteikti sacharovo premiją ir jūs dalyvavote šitoje ceremonijoje kubos disidentui gilermo farinjas. to negalėjome padaryti nes kubos valdžios atstovai neišleido pono farinjas atvykti į europos parlamentą. tikimės kad vykdydamas savo pareigas atsižvelgsite į šį faktą ir surasite būdą išreikšti mūsų poziciją mūsų nusivylimą ir mūsų apgailestavimą ir nepritarimą šiuo klausimu kubos valdžiai. taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į dar vieną skaudų atvejį apie kurį mes kalbame savo pranešime. dėl vieno iš jų šiandien rusijos chamovničeskij teismas turėjo skelbti nuosprendį tačiau dėl neaiškių priežasčių nuosprendžio skelbimą atidėjo iki mėnesio pabaigos tai michailo chodorkovskio ir platono lebedevo teismas kuris mūsų manymu kaip veidrodis atspindi supuvusią teisminės sistemos padėtį ir teisės viršenybės nebuvimą rusijoje. norėčiau paskatinti jus ponia ashton nepamiršti šių atvejų ir dėti pastangas kad teisingumas rusijoje taptų norma o ne išimtimi manau kad dabartinis rusijos atsivėrimas ir prezidento medvedevo siekiai modernizuoti rusiją yra labai tinkama proga siekti šio tikslo įgyvendinimo. Ačiū. Grazie, la parola al vice. Ačiū. Toliau komisijos vicepir... E, tarybos vicepirmininkė ponė Ašton žodis. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Penktadienį pažymėjome Tarptautinę žmogaus teisų dieną. Šių metų tema akcentavo viso pasaulio asmenų ir organizacijų kovojančių su žmogaus teisų pažeidimais, ypač diskriminacija veiklą. Per pastarosius metus aš susitikau su Nobelio premijos laimėtoja Šrinadė Irane ir Afganistano žmogaus teisų, žmogaus teisų e, gynėja e, dr. Šraisaven ir kitus žmogus teisų gynėjus visame pasaulyje. Aš ir toliau su jais susitikinėsiu. Kaip jau anksčiau esu sakusi, aš visapusiškai tikiuosi, kad kolegos Briuselėje ir ES delegacijų vadovai darys tą patį. Prieš šešis mėnesius aš čia kalbėjau pristatydama pirmąją viziją, kaip ES turėtų vykdyti žmogaus teisų politiką. Šiandien aš norėčiau pasakyti, kaip tas darbas vyksta nuo to laikotarpio ir kiek pažangos mes pasiekėme dabar. E, ir kaip bus dirbama su Europos išorės veiksmų tarnyba. Bet pirmiausia, aš noriu padėkoti daktariai Andrikeniai už, šią, už šį pranešimą, kuris atitinka ES e, metiniai ataskaitai apie žmogaus teisę ir atspindi ES viziją, kaip ES galėtų efektyviau gyvendyti žmogaus teisės. Tai siekis, aš jumis, kuriam aš tvirtai su jumis pritariu. ES iškylantys iššūkiai puikiai atsispindi pranešime tai yra išpoliai prie žmogaus teisų gynėjus, seksualinis smurtas, naujų technologijų pasinaudojimas pažabojant žodžio laisvę. Tai yra tik keletas iš daugelio pavyzdžių. Aš noriu padėkoti poniai Andrikeniai už tai, kad jis sugebėjo įtraukti daugiau negu 400 pakeitimų į šį įspūdingą, informatyvų ir nepaprastai naudingą pranešimą. E, šis pranešimas aptarė daugybę skirtingų temų, bet aš norėčiau paminėti tris svarbius pastarojo meto įvykius. Pirmiausia, ES labai aktyviai dirbo stengdamasi propaguoti žmogaus teisės daugia šalyje e, arenoje sėkmingoje Junktinių tautų žmogaus teisų taryboje. ES bendra pozicija pristatė iš e, rezoliucijas dėl e, gazos e, laivyno ir e, kitų pranešimų. E, E, Europos e, Sąjunga taip pat priemė labai e, svarbių tikslų dėl Birmos, dėl Kongo demokratinės respublikos ir dėl mirties bausmės. Visos šios rezoliucijos buvo priimtos didelę balsų daugumą, kaip ir Kanados rezoliucija dėl Irano bei ES rezoliucija dėl religinės netolerancijos netolera, panaikinimo. Tai buvo patvirtinta konsensusu. Antras dalykas, kai birželio mėnesį buvo paskelbta pradėtas darbas dėl ES žmogaus teisų politikos. Tai buvo visa apimantis procesas ir aš mačiau, kaip dalyvavo valstybės narės, parlamentarai, ypač ponia Hatala ir e, žmogaus teisų pakomitėtis, taip pat pilietinės visuomenės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos ir akademikai. Aš e, savo uh, E, sekretariato, savo darbuotojų, prašau per artimiausius mėnesius išsiaiškinti, kas svarbiausia išaiškėjo tojose konsultacijose ir kaip būtų galima siūlymus įgyvendinti praktiškai. Aš parlašysiu parlamento pritarimo tam. Trečias dalykas yra pradėta e, ieškoti galimybių standartizuoti įvairias skirtingas politikos rūšis, tam, kad galėtume sukurti bendras ES žmogaus teisų gairės Mes jau dabar turime pagrindinės priemonės sukurti galim žmogaus teisų apsaugai. Tai yra labai gera priežastis, kodėl mūsų politika turi būti vykdoma taip organiškai, bet aš manau, kad reiks nemažai laiko, kad įvertintume tai, kas yra padaryta ir kaip galėtume eiti į priekį. Įvertinus nuveiktus veiksmus, aš išvergiu tris galimas veikimo kryptis. Pirmiausia, ES ir toliau pasaulinė arenoje turi kalbėti apie žmogaus teisės. Mes turime sustiprinti savo veiksmus jungtinėse tautose ir atsispirti E, pagundai sušvelninti visuotinius standartus. Turime ieškoti naujoviškų būdų dirbti su trečiajų šalių partneriais, kad mes galėtume propaguoti savo bendrasis vertybės. Sėkmingai tą darėme Junktinių tautų generalinėje asamblėje, kai buvo balsuojama dėl, žmogaus, mir, e, dėl mirties bausmės. Taip pat turime užsitikrinti, kad mūsų pačių patirtis būtų pakankamai deramai įvertinta. Antras dalykas, turime deramai atkreipti dėmesį į individualų kiekvienos valstybės paveikslą. Mes turime žinoti, kokie yra mūsų prioritetai ir kaip galime efektyviau panaudoti turimas priemonės. Pavyzdžiui, mes turime pasidalinti patartimi, kaip kovoti su vaikų apsauga internete ir kaip kovoti su vaikų darbu. Trečias dalykas ir paskutinis dalykas - žmogaus teisės turi būti išorės, ES išorės veiksmų pagrindinis elementas. Žmogaus teisės turi būti įtrauktos į visus išorės veiksmų tarnybos veiklos aspektus. Taip pat turi būti galvojama apie visus kitus ES išorės politikos e, e, lygmenis - priekybą, eksportą ir panašiai. E, tai turi būti įtraukta į struktūrinius mūsų štabus ir delegacijas, kad mes galėtume geriau kontroliuoti žmogaus teisų padėtį atskirose valstybėse ir veiksmingai įgyvendintume ES žmogaus teisų politikos tikslus. Žmogaus teisės yra mūsų tapatumo centras. Ir tai yra šerdis viso to, ką mes darome pasaulyje. ES turi e, reklamuoti savo vertybę skirtingose kontekstuose su skirtingais partneriais, daugia šaliuose forumuose, dirbdama su pilietinė visuomenė. Mes turime finansuoti konkrečius žmogaus teisų gynimo projektus visose e, daugiau negu šimte valstybių. Nuo pat e, pradžios, kai buvo pradėtas įgyventas Europos žmogaus teisų komunikatas, aš stengiuosi, kad mūsų politika būtų efektyvi, naujoviš, novatoriška ir tikslinga. Mūsų išorės veiksmų e, raudona gyja yra žmogaus teisės. Ir todėl aš šiandien labai sveikinu šį pranešimą ir jūsų indėlį į mūsų darbą. Ir aš taip pat džiaugiuosi e, galėdama pasveikinti e, pona Farinės gavus Sakarovo premiją už, žodžio, už minties laisvę. Dėkoju. Pasisakys kolegos frakcijų vardų, pradėsime EPP atstovų ir pirmiausia žodis kolegiai Vaiderė. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Ešton, Norėčiau pasveikinti ponę Andrikinę parengusią puikų pranešimą. Jis buvo beveik vienbalsiai priimtas užsienio reikalų komitete. Dėkoju ponė Ešton už labai išsamų pasisakymą. Pranešimas dėl žmogaus teisų padėties pasaulyje rodo, kad uh, ta žmogaus teisų padėtis gali būti kritiška netgi tose šalise, kur jau ilgus metus Europos Sąjunga veda dialogą dėl žmogaus teisų padėties. Pavyzdžiui, paaiškėja, kad viena iš šešių nuostatų atitinka tik tai Rusija, dėl kurios buvo susitarta. E, sprendžiant konfliktą su Grūsija. Į Abhaziją ir, ir pietuose tie žmonės negali sugrįžti. Tenka spręsti nuolatos tokio pobūdžio, pobūdžio konfliktus. Būtent dėl to norėčiau atkreipti jūsų dėmesį būtent į tokio tipo problemas. Nepriimtina, kad ES deda pastangas, naudoja įvairias priemonės, rezultatų nėra. Būtent dėl to žmogaus teisų politikos rytyje mums reikia daug ką pagerinti. Pirmiausia, reikia įdėkti aiškę žmogaus teisų strategiją kur būtų numatytos ne tik pareigos, ką turime nuveikti, bet kad būtų reikiamos struktūros, kad būtų vertinami rezultatai pasiekti šioje srityje. Antra. Žmogaus teisų situacijos vertinimas turi remtis mūsų patirtimi ir turi remtis aiškiais kriterijais. Mes negalime keisti nuomonės dėl to, kad esame spaudžiami kokios nors trečiosios šalies ar negalime keisti savo nuomonės dėl ekonominių interesų. Trečia, reikia numatyti konsultaciją su nevyriausybinėmis tarptautėmis organizacijomis, kad būtų galima užtikrinti geresnę žmogaus teisų apsaugą. Tai turėtų būti E, žmogaus teisės turėtų būti išorės veiksmų tarnybos e, vienas iš prioritetų, taip pat santykiuose su trečiosiomis šalimis. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Socialdemokratų frakcijos vardu paskalbės ponė Dekeizer. Dvi minutės, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis pranešimas yra tartum plyta. Tas pranešimas yra praktiškai visiškai išsamų žmogaus teisės E, teisų srityje. Tiesiog tas pranešimas Tai yra ir to pranešimo trūkumas, kadangi tas pranešimas yra šiek tiek per ilgas. 423 pakeitimai buvo pateikti, tiek jų pavyko su, sutvarkyti, sudoroti, būtent dėl to reikia pasveikinti ponę Andrikienę. E, pranešimas rodo, kad žmogaus teisės E, yra ta tema, kuri yra tikrai labai sudėtinga, kuri turi eiti mūsų politikas. Ir kai Europos parlamentas jūsų prašo, ponė Ešton, nu, paskirti žmonės, kurie būtų atsakingi už žmogaus teisės, kad atsirastų specialus direktoratas tiems reikalams ir panašiai, kad atsirastų pareigybės, kurių, kurias einantieji būtų atsakingi už žmogaus teisų gynimą. Tai žinokit, kad parlamentas nesiekia biurokratizuoti tos ryties. Tiesiog darbo yra labai daug, tad reikia ir struktūrų. Tiesiog nesiekiama tik akcentuoti problemų. Ne, tiesiog tas pranešimas yra pozityvus. Ten teisingai pabrėžiama, kokias pastangas reikėjo padėti ir kokias dar reikia dėti ir kur dialogas dar turi plėtotis. Tiesiog pranešime yra pabrėžiama, kiek daug darbo buvo atlikta, ES tą darbą nuveikė. Tiesiog sakoma, kad reikia turėti priemonės, kurių dėka būtų galima tinkamai plėtoti demokratiją pasaulyje. Belieka įtikinti mūsų partnerius, kad žmogaus teisės nėra stabdis ekonomikos augimui ar tarptautiniai prekybai, kad tai nėra kažkas, kas trukdys plėtoti išorės santykius. Priešingai, kad tai yra E, pridėtinė vertė, skatinant klėstėjimą ir stabilumą. Jūs, ponė vyriausioji įgaliotinė, e, perėmėte žmogaus teisų fakelą ir tikimės, kad, jų, kad jį nešite toliau. Ir manau, kad tai ir bus tas svarbiausiasis fakelas, kurį nešite šiais pirmaisiais savo tarnybos veikimo metais. Ačiū. Dėkoju. Dabar ponas Donskis Aldė vardu gerbiamoji pirmininke gerbiamieji kolegos norėčiau pasveikinti pranešėją ir visus parlamentarus kurie teikė pakeitimus ir dalyvavo diskusijose už jų susidomėjimą bei pastangas kuriant ir tobulinant šią ataskaitą dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje ir europos sąjungos politikos šioje srityje. manau kad pranešėja ir kolegos iš žmogaus teisių pakomitečio bei užsienio reikalų komiteto šį iššūkį priėmė ir puikiai įvykdė idėjos bei pagalba kurią gavome iš nevyriausybinių organizacijų atstovų prisidėjo prie ataskaitos tobulinimo. todėl raginčiau visus parlamentarus balsuoti už šį pranešimą kuris po ilgų debatų pakeitimų bei diskusijų gerai atspindi europos parlamento poziciją žmogaus teisių atžvilgiu. kalbėdamas apie pateiktus pakeitimus raginčiau kolegas neplėtoti klausimų dėl kurių jau įvyko išsamios diskusijos komitete tiesą sakant žmogaus teisių problemų apstu šalių kurias galima būtų paminėti bei paraginti taip pat daug tačiau ataskaitos vertė slypi jos glaustume. be galo plečiant ataskaitą ji prarastų savo veiksmingumą todėl keletas iš svarstomų pakeitimų man atrodo nereikalingi. sykiu norėčiau atkreipti kolegų dėmesį į kelis svarbius pakeitimus kurių nebuvo ankstesnėje ataskaitos versijoje tarp jų į mano frakcijos pateiktą pakeitimą dėl natrio tiopentalio raginant užtikrinti kad šios medžiagos kuri gali būti naudojama mirties bausmei įvykdyti produkcija bei pardavimas būtų leidžiami tik medicinos tikslais šio pakeitimo priėmimas būtų svarbus žingsnis kovoje prieš mirties bausmę visame pasaulyje. prašyčiau kad kolegos palaikytų ir kitą mūsų frakcijos pakeitimą raginantį europos komisiją imtis tolesnių veiksmų įgyvendinant du tūkstančiai septyni metų žmogaus teisių raporto įsipareigojimus stiprinti pastangas kovoje prieš smurtą. šis dokumentas ne tik gairės europos komisijai tarybai ir šalims narėms bet kartu ir labai tvirta aiški žinia europos sąjungos kaimynėms partneriams taip pat ir kitoms šalims kuriose žmogaus teisės nėra pakankamai gerbiamos ir ginamos. tikiuosi kad visos suinteresuotos šalys ir institucijos į šią ataskaitą atkreips tinkamą dėmesį ir priims jos vertingas rekomendacijas. dėkoju už dėmesį. Ačiū. Toliau žaliųjų frakcijos vardu, ponė Hautala, dvi minutės. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ir leiskite pasveikinti vyriausiai galiotinį Europos parlamente. Aš taip pat norėčiau labai šiltai pasveikinti ponę Endrikę, netlikus tokį darbą. Tai yra puikus komandinis darbas, todėl beveik vien balsiai į užsienio reikalų komitete galėjome patvirtinti. Aš labai džiaugiausi šį rūdienį, kai buvau pakviesta dalyvauti diskusijose tarp valstybių narių apie tai, kaip ES žmogaus teisų politika galėtų būti efektyvesnė ir nuseklesnė. Aš manau, kad dabar jau pasiekėme tą istorinį momentą, kai reikia peržiūrėti ES žmogaus teisų politiką, kaip jūs, ponė Ašton, ir sakėte. Ir aš norėčiau pasakyti, kad šis procesas turėtų būti kuo e, atviresnis, kuo daugiau elementų apimantis. Ir aš norėčiau e, prašyti, kad jūs pateiktumėt komunikatą, nevėluodama Europos parlamentui, kad mes galėtume pradėti realią diskusiją. Šiandien labai svarbu prisiminti, kad Lisabono sutartys e, žmogaus teisų politiką vertina kaip pagrindinį ES išorės politikos dalį. Todėl reikia sukurti reikalingas struktūras. E, Žinot, aš žinau, kad jūs, e, gerbama vyriausiai galiotinė, esate e, pasiryžusi sukurti demokratinės struktūras ir žmogaus teisų apsaugos struktūras praktiškai. Ar galėtumėt pasakyti, kaip tai atrodys? Ar jūs galėtumėt dabar išreikšti tokį įsipareigojimą, kokį jūs išreiškėte vasarą? Aš taip pat žinau, kad yra kalbama apie Bruselėje Kauhom įsteigimą. Tai būtų pagrindinė uh, tokia institucija ginanti žmogaus teisės. Jeigu norime kalbėti taip, kaip kalbėdome iki šiol, tokia nuolatinė struktūra be abejonės yra reikalinga. Baigdama noriu padėkoti Jums už pastangas, kad praeitą savaitę sugebėjote sušaukti valstybės nares į Oslą, į Nobelio taikos premijos įteikimo iškilmes. Be Jūsų to nebūtume pasiekę. O taigi yra labai svarbus uh, E, įvykis e, žmogaus teisų politikoje, kad ES balsas būtų išgirstamas pasaulyje. Ačiū. Ačiū. Toliau konservatorių reformistų. Reformistų partijos vardu, panas Šimanski, minutė 30. Dziękuję bardzo. E, ja również przyłączam się do tych podziękowań. Labai ačiū. Aš norėčiau taip pat padėkoti poniai Andrikeniai. Jie atliko labai sunku darbą, labai puikus pranešimas. Bet vienas svarbus dalykas E, religinės grupės, sakoma, yra užsipuolamos, betgi dažniausiai užsipuolamos skirtingose pasaulio dalise krikščionių grupės. Ir mes apie tai neretai nutylime, net ir ES nutylė arba per daug mažai daro. Pone Ašton, pastaruoju metu jūs gana aktyviai asmeniškai reagavote, tai yra svarbu. E, mūsų E, kaiminystėje yra tokios valstybės kaip Egiptas ir Alžyras, mes turime pripažinti, kad jos paprasčiausiai turi apsaugoti, apginti religinės mažumas. Sudane ir Rake reikėtų daugiau galvoti apie e, tai, kas apie žmogaus teisų pažeidimus. Mes negalime susitaikyti tuo, kas ten vyksta. Tai turėtų turėti įtakos mūsų daryboms dėl prekybos. E, Pastaraisiais metais daug kas pagerėjo, daug kas patobulėjo, tačiau reikia ir toliau ryštingai šioje srityje dirbti, kad apgintume religijos laisvę pasaulyje. Kaip tik dabar Europos parlamente e, aš susitiksiu su vyskupais atvykusiais čia iš Irako, iš Mosulo ir Bagdado ir mes pasikeisime nuomonėmis ir patirtimis su jais. Mes turėtume būti solidarūs, kad ateityje garantuotume jų saugumą. Kitaip juk iškils grėsmė e, mūsų pačių reputacijai ir patikimumui. Mes negalime e, elgtis skirtingai skirtingose pasaulio dalise su tais pačiais reiškiniais. Pone Veržė, minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mūsų sesija, regis, šiandien yra skirta žmogaus teisėms. Šiandien mes priemėme gal pranešimą. Mes taip pat priemėme pranešimą dėl kovos su priekyba žmonėmis, dėl uh, nukentėjusių teisių apsaugos. Taip pat kal... atmetėme pernelyg diskriminacinį pasiūlymą užsieniečių atšvilgių, kalbėdama apie vieną leidimą gyventi ir dirbti. Aš nekalbėsiu apie Sakarovo premiją, kolegos jau paminėjo tai, ką ir aš būčiau noriu pasakyti. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad e, kai kas iš kolegų pernelyg per vieną polę prizmę žvelgia į žmogaus teisės. Aš, e, ma, man tikėjimo laisvė yra brangus dalykas. Laisvė tikėti, laisvė netikėti ir religijos laisvė. Daugelis religijų yra persekiojamos pasaulyje. Pranešėja atsisakė mūsų pakeitimų e, ir tiesiog pasirėmė tikėjimo, minties ir religijos laisvę. Kodėl 15 dalių dėl 15 e, dalių yra kalbama apie tikėjimo laisvę, tačiau tik šešiose dalyse e, dėl pasisakoma dėl minties laisvės. Kodėl kartojamos tos pačios šalis - Rusija, Iranas, Irakas, Baltarusija ar Kuba, suprantama. O praktiškai nekalbama apie Afrikos šalis. Ir ne tik Magrebo šalise, kur žmogaus teisų gynėjai ir demokratijos gynėjai patiria persekiojimus, pavyzdžiui, Libijoje ir Tunise. Skirtumo praktiškai nėra su anksčiau minėtomis šalimis. Kolumbija taip pat neminima. Aš manau, kad turime geriau subalansuoti savo pozicijas ir gerai subalansuotami žodžius ir veiksmus galėsime pasiekti universalių žmogaus teisių. Kelias dar yra ilgas. Iš, puikiai supratau, ką sakėte ir jūs, ponė Ešton. Dėkuoju. Grazie per il gruppo Europa della Libertà e della Democrazia. Dėkuoju. EFD frakcijos vardu ponas Provera. Prašau. Grazie, prezidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai, kuri priėmė kai kuriuos mūsų pakeitimus susijusius su religijos laisvė. Sveikinu pranešėją, parengusią pranešimą. Na, yra vis daugiau ir daugiau situacijų, tragiškų situacijų susijusių su e, laisvė išpažinti tikėjimą. Žmonės patiria atakas, polimus, e, jie žudomi. E, Nuo to nukenčia daugelio konfesijų žmonės, ypač krikščionis. Religijos laisvė, kad ir kaip bebūtų keista, tampa vis jautresnių klausimų. Tuo tarpu, kad tai yra viena iš tų laisvių, dėl kurių negali būti jokių ginčių. Norėčiau dar kartą sugrįžti prie savo pasiūlymų, o būtent parengti specifinį pranešimą, metinį pranešimą, to, tą galėtų atlikti Europos parlamentas dėl religijos laisvės padėties pasaulyje. Šis pranešimas mums pateiktų reikiamą informaciją, kurių dėka galėtume numatyti tam tikrus politinius veiksmus, įskaitant ir prevencinius. Dėkui. Pirmininkė, ačiū. E, nepriklausomų narių frakcijos vardu žodis kolegės Inklar pusantros minutės. You, Ačiū, ponė pirmininkė. Sovietinių mokinių kartos išaugo besimokandamas, kad draugas Stalinas sukūrė vidaus degimo variklį. Atrodo, kad Europos mokiniai užaugs tikėdami, kad ES išrado žmogaus teisės, bet viskas daryta už retorikos ribų. E, pranešėja kalba apie Birmos huntą, bet iš tiesų E, sakoma, kad ES labai rūpi žmogaus teisės, tačiau ir jų pažeidimų už žmogaus teisų pažeidimus. Bet kasgi įvyko e, su Belgija 99 metais, kai premjeras buvo Ferhofstadas. O ką galėtume pasakyti apie Romų privartinę deportaciją šiais metais? Galbūt reikėtų pasakyti, ko mes tikimės iš išorės veiksmų tarnybos. Praeitą savaitę Bruselėje Amnesty International išreiškė, kad uh, E, žmogaus teisų pažeidimų yra daug. Žodžiai gražus, bet veiksmai galbūt ir veiksmai galbūt padėtų kenčiantim žmonėms. Praeitą savaitę komitete aš apkaltinau, kad Belgija pirmininkaujanti yra tik tai e, pirmininkaujantis vaiduoklis ir Belgija atrodo, kad su manimi sutiko, tai rodo, kad iš tiesų taip ir yra. Todėl, gerbiama baronienė Ašton, gal galėtumėte atvykti sausio 10 dieną į žmogaus teisų pakomitį čia posėdį ir dalyvaukite e, nuomonių pasikeitime su žmogaus teisų ir demokratijos tinklu ir paaiškinkite, kas, e, ką žodžiai jums iš tiesų reiškia. Ehm, Ačiū, dabar suteiksiu žodį kitiems e, parlamentarams. Pirmiausia, ponas Kašmarek. Pone pirmininkė gerbiami parlamentarai, aš noriu padėkoti poniai Andrikeniai už šią nuomonę apie žmogaus teisės 2009 metais. Tas darbas nebuvo lengvas, juolab, kad tas klausimas reikalauja mūsų tolesnių pastangų. E, šiame pranešime Mes vardiname daugelį valstybių, institucijų ir sakoma, kad reikia imtis labai konkrečių veiksmų, kad pagerintume žmogaus teisų apsaugą. Aš manau, kad reikėtų faktiškai kontroliuoti, e, ką tos institucijos iš tiesų daro, ar jos daro tai, ko reikalaujame mes iš Europos parlamento. Nes kitaip mes ir po metų kartosime tai, apie ką šiandien kalbame. E, kalbant apie pagarbą žmogaus teisėms, aš galiu uh, pasakyti, kad mes turim būti veiksmingesni, mes turime pasirūpinti, kad mūsų balsas būtų įtikinamas, kad mes iš tiesų suteiktume paramą ir kad tai, ko mes reikalavome, būtų iš tiesų daroma. E, be abejonės yra labai svarbu, kad išorės veiksmų tarnyba e, atliktų ypatingą vaidmesį užtikrinant žmogaus teisės pasaulyje. Bet e, svarbiausia mūsų užsienio politikoje turėtų būti propaguoti demokratinės vertybės ir žmogaus teisės. Tai yra uh, E, be bejonės politikos prioritetas. Jeigu mums pavyks tai padaryti, tai tada tas pranešimas apie žmogaus teisės tik storės ir storės. Aš tikiuosi, kad taip e, bus. Un minutų ir e trenta. Ačiū toliau už Zemkę. Pusantros minutės. Zamožlyvoš. Aš iš tiesų norėčiau padėkoti už man suteiktą galimybę čia kalbėti. Kaip tik dabar analizuojame medžiagą, kuri E, susideda iš dviejų dalių. Pirma dalis - pabandyti išsiaiškinti, kaip žmogaus teisės buvo įgyvendamos 2009 metais, o antra dalis yra ES politika toje srityje. Mes turėtume taigi atsakyti į klausimą, ar pastaraisiais metais pasaulyje pasiekta pažangos ginant žmogaus teisės. E, bet sunkiau yra dėl to, kad atsakymas į šį klausimą nėra teigiamas. 2009 metais nematėme jokios pažangos e, apginant pagrindinės teisės. Ir aš, pavyzdžiui, dabar galvoju apie mirties bausmės uždraudimo ir kankinimų panaikinimą daugelįje valstybių narių arba smurtą prieš moteris. Dar šimtai milijonų vaikų turi dirbti pasaulyje. Ir čia jau kyla kitoks klausimas. Visiškai akivaizdu, kad ES turi savo vertybės ir mes e, žinome, kas turime galvoje, kai apie jas kalbame. Bet greičiau reikėtų kalbėti apie tai, kas yra daroma apginant tas žmogaus teisės ir ar tai, kas daroma, yra efektyvu. Aš sutinku su visais pasiūlymais, kurie yra pateikti šiam pranešimui arba šiame pranešime. Ir jeigu tos daugelis, rekomenda tas daugelis rekomendacijų būtų įgyvendinta, tai tada žmogaus teisų apsauga pasaulyje atrodytų kur kas gražiau ir efektyviau. Ačiū. Žodis kolegai Gorans minutė. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios Andrikinės pranešimas yra puikus dokumentas, gerai dokumentuotas dokumentas ir vertingas visiems, kurie domisi žmogaus teisų situaciją. Uh, Svarbu, kad žmogaus teisų padėtis rūpėtų visiems pasaulyje. Jeigu kai kurios valstybės dar yra viduramžių e, laikotarpėje lyginant su žmogaus teisų padėtimi kitur, tai tuomet turėtume pripažinti, kad ir patiems reikia atsisakyti tam tikros arogancijos. E, Europa kreipiasi į tas valstybės, kurios pažinėja žmogaus teisės, tačiau jeigu mūsų 27 valstybės be išimties sutiktų įgyvendinti visus e, žmogaus teisų sprendimus Strasbūrė, tai to viskas atrodytų dar gražiau. Taigi, manyčiau, kad reikia prisimti įsipareigojimus, nebeleisti abejoti mūsų norų, e, mūsų pačių sukurtų institucijų sprendimais. Tiesiog patys turėtume pirmiausia juos įgyveninti. Ačiū. Dėkoju. O dabar žodis kolegai Liauviler. Pone pirmininkė, pone baronienę. ES turi visai priemonių pagerinti žmogaus teisų padėčiai. ES gina e, žmogaus teisės tarptautinėse institucijose ir dabar žmogaus teisės ginti reikia lab, labiau negu kada nors anksčiau. ES turi galimybės ginti žmogaus teisės ir svarbu iškelti klausimus, ar veikiame taip efektyviai, kaip turėtume. Uh, Džiaugiuosi tuo, kad veikiame žmogaus teisų srityje. Jūs, ponė Baronienė, pasakojote, kam konkrečiai ES veikia šioje srityje. Mm, Išorės veiksmų tarnyboje e, nėra struktūros, kuri galėtų užsimti žmogaus teisų gynimu. Išteklių gali tarnybai taip pat nepateikti šiam klausimui kūruoti. Negirdime nieko, kas numatyta žmogaus teisų gynimo srityje, kad, kad atsirastų kažkas konkretaus ir apčiuopiamo. Tad ES gali vėlgi e, atsidurti tokioje situacijoje, kad jeigu nėra lėšų, nėra struktūrų, kurios gins žmogaus teisės, tas klausimas gali likti nuo šaly. Ir žmogaus teisų integracija nesuteiks jokių rezultatų, jeigu nebus ekspertų. Reikia, kad visi e, veikiantis asmenys tinkamai atliktų savo pareigas. Ir manau, kad e, jeigu galvotume tik apie žmogaus teisų aspektų įtraukimą į visas politikas, tai būtų žingsnis atgal. Manyčiau, kad pagrindinių teisų gynimas turi būti prioritetas. Ir ES čia turi veikti žymiai efektyviau. Mes norime ne tik šių klausimų administravimo, bet efektyviausių sprendimų. Dėkui. Dėkoju. Žodis kolegai Tanok. Can... Ačiū pirmininkė, aš sveikinu pranešėją Laimą Andrikenę už tokį subalansuotą ir racionalų požiūrį pasirinktą šiame pranešime. Mano frakcija ECR yra E, pasiryžusi propaguoti žmogaus teisės visame pasaulyje. Taip pat pripažįstame, kad dažnai žmogaus teisės reikia subalansuoti su realia politika. Kodėlgi ES dėl kokios kitos priežasties kurtų strateginę partnerystę su Kinija, kuri, e, kurios vyriausybė labai kreivai žiūri žmogaus teisės. Lygiai taip pat ES moraliai yra įpareigota teikti humanitarinę pagalbą besivysančiam šalims, net toms šalims, kuriuose žmogaus teisų būklė yra apgailėtina, pavyzdžiui, Pakistanui, kur moteris ir religinės mažumos kenčia nuo institucionalizuoto neapykantos diskriminacijos. Vis tik tai aš džiaugiuosi, kad šiame pranešime yra akcentuojamos valstybės, kurios kėlė ypatingą susirūpinimą man, mano darbe - Vietnamas, Kuba, Venezuela, Iranas, Zimbabvė ir Šiaurės Koreja nekaltumo Rusijoje e, klausimas žmogaus teisų gynėjų atžvilgių taip pat yra paminėtas. E, raudona gyja šiame pranešime yra ta, kad e, demokratija, žmogaus teisės ir ekonominė laisvė eina petis į petį. Tačiau aš abejoju, ar šis parlamentas pasitelks tarptautinę teisę tam, kad pasmerktų tam tikrų valstybių veiksmus. E, tai yra visai neaišku. Aš, pažiūrėjau, pastebėjau, kad rytoj e, Malazija e, parlamento rezoliucijoje bus e, įvertinta kaip pažeidžianti žmogaus teisę. Tačiau toks pareiškimas teisiškai yra abejotinas. Mes turime e, imtis konkrečių veiksmų, kad išliktume patikimi kaip institucija. Ačiū. Grazie, la parola. Nu- Dėkoju. Kolegai Belder žodis, pusantros minutės. Mevrouw de voorzitter, onze inzet voor de naleven van de grondrechten. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes dedame pastangas įgyvendinti tam tikras priemonės ir mm, reikalingas yra asmeninis požiūris. Pone Andrikėnė tą požiūrį išreiškė savo pranešime. Ta požiūrį. Mes žinome, Mes turime paminėti, jog yra trys skubus klausimai. Daktaras Fanefeng yra žymus žmogaus teisų gynėjas Kinijoje. Jis yra namų arešte dabar. Jis nukentėjo nuo slaptųjų Kinijos tarnybų. Turime įsitikinti, kad tis, tas namų areštas jam turime siekti, kad namų areštas būtų panaikintas. Mirties bausmė Afganistane būtų kitas atvejis. E, Pakistano e, administracija vėlgi Norėčiau paminėti dar vieną as, atvejį pona Narakami, jeigu vertėjai gerai išgirdo pavardę. Mes turime įsitikinti, kad tas asmo irgi yra paleistas. Dabar jis yra prižiūrimas valstybės tarnybų specialių. Gerbiami kolegos, vyriausiai galiotinė, mes šioje srityje dėja nuveikėme dar nepakankamai. Ačiū. Dėkoju. Žodis kolegai Molcer, prašau. Pone pirmininkė, Kinija kviečia boikotuoti Nobelio premijos teikimą. Ir jeigu tai turi poveikį tokiam režimui, pavyzdžiui, kaip Irano režimas, tai tuomet iškyla klausimas, kiek yra vertinamo žmogaus teisės apskritai. Žinome, kad krikščionis patiria persekiojimus artimuosiuose rytuose. Taigi problemų daug. Pavyzdžiui, musulmonų e, valdomose kraštuose taip pat priverstinės santokos ir taip toliau ir panašiai, tai yra tie dalykai, kurių toleruoti nebegalima. E, Kalbam apie neva kažkokias kultūros skirtybės, siekiant įtvirtinti savoje ir negerbti kitų kultūrų. O aš manyčiau, kad raiškos laisvė, minties laisvė turi būti gerbiamos. Ačiū. Credo che eh, l'onorevole Kukan. No... Aš manau, kad Kukano salėje nėra. Tada suteiksiu žodį ponui Prodi, pusantros minutės. Grazie, prezidentė. <clears throat> Aeroporto Andrikė. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios Andrikėnės pranešimas yra puikus. Socialistų ir demokratų frakcija su šiuo pranešimu labai nemažai padirbėjo ir mes tenai įnešėme savo nemažą indėlį. Žmogaus teisės yra vienas iš pačių pagrind, ES pagrindų, e, tai yra esmė jos statybos ir tikrai būtina sudėdamoji dalis. Europos parlamentas kiekvieną dieną skatina žmogaus teises Globalizacija, mūsų visuomenės pasikeitimai primeta mums naujas diskusijas, kurios visai nepanašios į tai, kas vyko anksčiau. E, standartai taip pat nepanašus ir dėl to mums reikia užtikrinti atskirų žmonių teises ir tai, kad nu, žmonės vienodą prieigą turėtų prie, prie gamtinių išteklių. E, klimato kaita e, dėl klimato tai- kaitos iš vargingiausių žemės E, regionų traukiasi žmonės. Mums reikia į tai atsižvelgti, reikia žiūrėti, kas bus ateityje, nes tai yra tikrai potencialūs nauji e, pabėgėlių srautai, reikėtų užtikrinti jo orumą. Šiandieną galiojančios taisyklės dar nenumato tokio termino kaip e, klimatinis pabėgėlis. Žinoma, mes norėtumėm kovoti už tai, kad būtų e, įvairovė, kad, būtų žmonės, kad galėtų žmonės prisitaikyti prie klimato kaitos. Ir e, norėčiau, kad e, kai bus vaiktas nagrinėti šitas e, pranešimas, tie klausimai irgi būtų sprendžiami. Labai ačiū, kolegas Hakė, vien, ponė Skatkė. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiama vyriausiai galiotinė. Šiandien pažymime ypatingą dieną, kai suteikiama Sakarovo premija. Tačiau padirbti reikia kur kas daugiau negu tik tiek. Aš norėčiau išskirti keletą elementų šiame išsamiame ir gerai parengtame pranešime. Būtinybė kovoti su, už teisingumą ir prieš neteisybę, nebaudžiamumą. Svarbu nusikaltelis ne tik patraukti teisingumą, tai yra labai ilgas procesas, bet ir kovoti su tais, kurie e, yra nepastebimi, kai yra pažeidžiami žmogaus teisės. Labai svarbu pripažinti, kad žmogaus teisės yra pažeidžiamos. Tai yra ES patikimumo sustiprinimo prielaida. ES turi reikalauti Rusijos pareigūnų, e, kad būtų rasti žmonės atsakingi už Kolkavinskį nužudimą ir Irano pareigūnų atsakingų už piliečių e, žudimą E, patraukimo atsakomybė, nes tai yra grinų griniausias visuotinių žmogaus teisų pažeidimas. Ačiū. Grazie la parola. Ačiū. Toliau gerbiamas Vandalin pusantros minutės. Voorzitter, de afgelopen decennia hebben we gezien dat op een aantal plaatsen in de wereld de situatie van de mensenrechten is verbeterd. Pone pirmininkė, pasaulyje yra labai daug vietų, kur žmogaus teisų padėtis pagerėjo. Pavyzdžiui, aš galvoju apie Rytų Europą, apie Ameriką, Akivaizdžiai tai yra susiję su demokratijos lygio padidėjimu ir e, klėstėjimo pagerėjimu. O kitose valstybėse, tokiuose kaip Egipte, Irane, Irake, Pakistane, Somalija ir panašiai, e, žmogaus teisės yra visiškai negrinanamas. Vis daugiau e, krikščionių ir kitų to, ir tik religinių mažumų atstovų patiria represijas. E, matome, kaip kai kuriuose šalise, pavyzdžiui, yra draudžiama e, pereiti į krikščionybę, žmonės už tai gali būti žudomi ir tai atsitinka vos ne kasdien. Neretai tam tikros represijos yra nukreiptos prieš bendruomenės, kurios tose šalyse gyvena net ilgiau negu mūsų patys musulmonai. Pone pirmininkė, keturi iš penkių žmonių persikėjimų laisv... dėl tikėjimo laisvės yra krikščionis. Ir tai ypač pasakytina apie musulmoniškosius kraštus. ES ir jos valstybės narės turi daryti daugiau, kad e, būtų kovojama su religiniu persikojimu. Pone Ašton, ką jūs darysite politinėmis priemonėmis? Ačiū. Grazie, la parola all'onorevole Salavrakos per un minuto. Ačiū, ponas Salavrakos, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu pasveikinti ponę Andrikienę parengus tokį visapusišką pranešimą. Bet norėčiau priminti mums visiems esantiems šioje salėje, kad prieš 2500 metų senovės graikai e, sukūrė patrono, matronos ir e, kitas sistemas. O romėnai kalbėjo apie hominus lupis. Žmog... Žmogus žmogui yra vilkas. Pone pirmininkė, aš norėčiau sužinoti dabar, ar tai buvo tik filosofinė retorika ar iš tiesų nuo senovės graikų ir senovės romėnų mes paėmė į priekį, ar padarėme kokios pažangos. Akivaizdu, kad mes kol kas dar nepasiekėme geriausių rezultatų gindami žmogaus teisės. Deja, ekonominė ir finansų krizė, kuris taiga pratrūko Europoje ir visame pasaulyje, sukėlė daugybę problemų ir smogė ypač um, žemiausiams mūsų visuomenės sluoksniams, įskaitant ir e, žmogaus teisų, gal, galimybės, jų galimybės laikyti žmogaus teisų. Taigi, ponė Ašton, mes negalime tik kalbėti, turime imtis konkrečių žingsnių, turime imtis konkrečių priemonių, kurios leistų kovoti socialinė atskirtimi, turime kovoti už gerą socialinę apsaugą ir turime remti jaunimą, kad e, jis išvengtų nedarbo. Tačiau darbai, užimtumas neegzistuoja savo paties labui. Tai yra žmogaus orumo klausimas ir tai reikia užtikrinti visoje Europoje. Vertman. Ačiū. Pone Vertman, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Civilizacija daro ne tik tais techninę pažangą, ji turi užtikrinti žmogaus orumą. Žmogaus teisės 21-ame 21 amžiuje, tai turi būti tarsi perspėjimas. Žmogu, ES patikimumas nie, niekuomet negali, negali būti užtikrintas iki galo. Ir mes rizikuojame e, pasitikėjimą prarasti dėl dvigubų standartų. Mes reikia, kad mes skubiai veiktume, reiktų, reikia, kad žmogaus teisės būtų įtrauktos į visas ES politikos rytis. Aš taip pat parankiai, palankiai žiūriu į tai, kad ES visi instrumentai būtų panaudojami šioje srityje, nes atrodo, kad trūksta kol kas ne politinės valios, bet įgyvendinimo tų principų, kurie yra numatyti. Ir veiksmo trūksta. Ačiū. Dabar ponas Mikolašik pusantros minutės. Ačiū, gerbiama pirmininkė, ponė Ašton, mėlyjei kolegos. ES yra pagrįsta tokiomis vertybėmis kaip laisvė, demokratija, lygybė, e, teisės viršenybės principo taikymas ir žmogaus teisų laikymasis. Tačiau kol kas, jeigu ES nori e, suvadinti svarbu vaidmenį pasaulyje, ji E, laikosi nepakankamai nuseklios užsienio politikos. Reikia tokios užsienio politikos, kuri apimtų visas valstybės narės. Lisabonos sutarties įsigaliojimas atvėrė e, unikalią galimybę pažangai žmogaus teisų ir demokratijos rytyje. Tai turėtų tapti pagrindiniu visų mūsų politikos ryčių, įskaitant ir užsienio politiką, elementu. Sprendimas įtraukti žmogaus teisės į išorės veiksmų tarnybos darbo tvarkė yra itin svarbi. Bet aš esu taip pat įsitikinusi, kad, įsitikinęs, kad e, vyriausiai galiotinio žmogaus teisų klausimais posto įsteigimas padidintų ES veiklos šioje srityje matomumą. Norėčiau pasveikinti pranešėją, ponę Andrikenę, atlikus tokį reikšmingą darbą e, rengiant pranešimą apie žmogaus teisų padėtį 2008-2009 metais. E, tai e, prisidės prie ES veiklos žmogaus teisų srityje visame pasaulyje. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ponas Kešmanas, vienam pusantros minutės. Pone pirmininkė, ir aš dėkoju pranešėjai už tokį puikų pranešimą. Baronienė Ašton, aš esu, aš labai džiaugiuosi, kad dabar jūs užimate šias pareigas, nes jūsų patirtis, jūsų pasiekimai parodė, kad jūs nedvėjodama pasipriešinate e, tiems, kurie pažeidinėja žmonių, kurių balsas negirdimas teisų pažeidimui. Žmogaus teisės nepripažįsta sienų, nepripažįsta ribų, tai yra universali koncepcija. Tačiau jų universalumas visame pasaulyje nėra įtvirtintas. Mes esame pasirašę susitarimus, pavyzdžiui, su AKR valstybėmis, kur lesbiečių, gėjų, e, biseksualių e, žmonių teisės yra E, pažeidžiamos ir žmonės už tai yra baudžiami baudžiamąją tvarka. Net kotonų e, susitarime e, turėtų būti keliamas klausimas, ar turime ginti gėjų ir lesbiečių teisės. Todėl išorės veiksmų tarnyboje reikia priimti labai konkrečių uh, priemonių žmogaus teisėms užtikrinti. Ši, ši, ši tema turi būti įtraukta ir į priekybos politiką, ir į žmogaus teisų politiką. Žmogaus teisų straipsnių antrasis straipsnis realiai niekada nebuvo įgyvendintas. Parlamentas teikia rekomendacijas ir atrodo, kad taryba nuo jų atsitraukia. Todėl mes Tikimės iš jūsų, kad jūs imsitės lyderės vaidmens apgindama žmogaus teisės visose šalise, su kuriomis mes palaikome santykius. Taip pat norėčiau pasveikinti, kad 2009 metais taryba priėmė e, veiksmų planą dėl gėjų ir lesbiečių teisų apginimo. Ta, e, tos priemonės leidžia ES apginti pagrindinės gėjų, lesbiečių ir transeksualų teisės. Aš linkiu Jums geriausios kloties ir aš Jumis pasitikiu. Parlamentas Jumis visiškai pasitikė. Ačiū. Grazie, la parola all'onorevole Macmillan Scott per un minuto. Dėkoju, kolega Macmillan Scott, minutė. Gerbiami kolegos, norėčiau padėkoti ponė Andrikinė už puikiai parengtą pranešimą. Savo kalboje ponė Ashton kalbėjo apie naujas struktūras, kurios turėtų būti jos vadovaujamoje tarnyboje. Aš peržvelgiau prieš daugelį metų, kokios priemonės yra taikom žmogaus teisų gynybos rytyje. Aš galvau, kad tos struktūros egzistuoja, nes buvo daug kalbama apie tai, kaip ES gina žmogaus teisės. Tačiau regisi, kad tos struktūros buvo panaikintos, kad e, žmogaus teisės tikrai traukiamos į kitas politikas. E, Pone Ešton savo kalboje kalbėjo apie tai, Ir aš manau, kad mums reikia daugiau, dabar jau reikia daugiau. Tiesiog galbūt iš tikrųjų reikėtų sukurti generalinį direktoratą atsakingą už šios klausimus, galbūt specialiųjų atstovų pareigybės. Kaip ir ponė Hautala sakė, norėčiau paminėti dar vieną dalyką. E, politikai, diplomatai ir Europos sąjungos atstovai, nevyriausybinės organizacijos ir panašiai turi tarti savo žodį. Nebuvo jokio susiskaldimo. Dėl to, kai Osle buvo teigiama Nobelio premija. Tad ateityje, kai kalbame apie naujus projektus, mes turime atspindėti tuos pačius principus. Mes tikimės, kad tuos mūsų posėlimus principus ponios Ešton vadovavimo tarnyba sėkmingai gyventins. Dėkui. Grazie, la parola. Ačiū. Žodis kolegai Poreba. Minutė. Pone pirmininkė, vyriausioji galiotinė, ponios Andrikienės pranešimas yra visa apimantis. Ir jame yra labai aiškiai kalbama apie atvejus, kuriais buvo pažeidžiama žmogaus teisės 2009 metais. E, šiek tiek vietos skiriama ir krikščionių teisų pažeidimams, ne tik trečiosiuose šalise, bet ir Europoje. E, reikia sukurti pakankamai diplomatinių ir politinių priemonių tokiems pažeidimams panaikinti, pašalinti. Jeigu tokios teisės yra pažeidžiamos, reikia imtis e, reikiamų baudimo priemonių. Prisiminkime, kad Rusijoje žmogaus teisės yra nuolat pažeidžiamos ir sutartis, dėl kurios yra deramas dėl bendradarbiavimo su Rusija, suteikia puikią galimybę e, labai tvirtai ir konkrečiai iškelti žmonių teisų klausimus toje šalyje. Negalima pamiršti tų žmonių, kurie yra persekiojami politikų, Um, savanorių organizacijų, verslininkų. Tie žmonės būna persekiojami tik todėl, kad jie yra drąsūs ir turi galios reikalauti teisybės valstybės finansavimo sistem, e, funkcionavimo sistemoje. Un minut. Toliau Campbell vieną minutę. All... Pirmininkė, nors mes visi vieningai e, smerkėme uh, žiaurius žmogaus teisų pažeidimus tokiose šalise kaip Iranas ir Kinija, mes turime juos atskirti nuo tų e, žmogaus teisų pramonės ryčių, kurias e, kuria ES. Dabar e, visuomenė girdi daugybę kalbų apie žmogaus teisės. Turim Europos žmogaus teisų hartiją, turim žmogaus teisų teismą. Britanijos kaliniams suteikta galimybė balsuoti, net kaliniams ir pedofilams. ES nuolat kalba apie įvairiausias užimtumo teisės, e, amerikiečiai turi kitokius teisės aktus, o prisiminkime, pavyzdžiui, žmogaus teisų aktus nacionalinių lygių, Britanijoje, pavyzdžiui. E, net nusikaltelių teisės dabar atrodo yra svarbesnės negu padarių piliečių, kuriuoms jie kėlė grėsmę. Tiesa yra ta, kad kilni žmogaus teisų uh, esmė neletai uh, pranyko ir dabar e, didžiulės teisės yra suteikiamos teroristams ir grobuonims. Tai turi būti sustabdyta. Ačiū toliau Obermeier vieną minutę. Danke, Frau Präsidentin. Dėkoju, ponia pirmininkė. Žmogaus teisų srityje ES nori nuveikti daugiau. Šiame pranešime kalbama ir apie krikščionių bendruomenių diskriminavimą. Tai yra žingsnis, žingsnis teisinga linkme. Krikščionys patiria persekiojimus Egipte ir Turkijoje ypatingai. Jie tiesiog, žmonės, tie žmonės kovoja dėl ekonominio ir fizinio savo išgyvenimo. Tad tų šalių e, prašyti daugiau tolerancijos nebūtų pernelyg didelis, didelė prabanga. Tiesiog vyriausiai vyriausiai galiotinių žmogaus teisėms įsteigimas, tokių pareigybių įsteigimas nieko naujo net neštų. Tiesiog reikėtų veikti konkrečiai. Jeigu šalis nori gauti kažkokias lėšas iš ES, tai tuomet pasakyti nieko negausite, jeigu nesilaikysit žmogaus teisų reikalavimų. Ekonominiai argumentai yra labai svarūs, nes humanitariniai kartais dėja yra nepakankami, o tuo tarpu ekonominius argumentus supranta visi. Ačiū. Dėkuoju. Kinga Gal kalbės. Aš e, főképviselő asszony. Először is hadgat... Vyriausioji įgaliotinė, pirmiausia, leiskite pasveikinti kolegę ponę Andrikėnę parengusią puikų pranešimą. Mes e, sulaukėme rekordinio skaičiaus pakeitimų ir jai teko darbas juos peržiūrėti ir sutvarkyti. Džiaugiuosi, kad pranešime E, yra kalbama apie labiausiai pažeidžiamas žmonių grupės ir tas grupės, kuriams reikia labiausiai e, numatyti apsaugos priemonės. Tai yra vaikai, tai yra tam tikros e, čia buvų bendruomenės ir panašiai. Šiame dokumente yra kalbama ir apie išorės veiksmų tarnybą, jai tenkantį vaidmenį, apie pageidautiną jo struktūrą. Tai yra puiku, nes visi siūlymai teikiami atvira dvasia. Tikiuosi, kad ponios Ešton pastangos irgi bus labai svarbios. Mes turime žmogaus teisų aspektai traukti visas politikas ir visas uh, išorės veiksmų tarnybos veiklas. Mums reikia taip pat įsitikinti, kad veikiame konkrečiau, tiksliau, turime išlaikyti uh, savo dvasę, turime išlaikyti savo patikimumą. Uh, Tai yra tos diskusijos, kurios vyksta kartą per metus plenarinės sesijos metu. Ir aš manau, kad mes turime balsuoti labai atsakingai dėl šio dokumento, kaip ir dėl dokumento, dėl žmogaus teisų patyties pasaulyje. Aš manau, kad mes siunčiame labai aišku signalą visam pasauliui. Mes turime pasakyti, kad mes esame už žmogaus teisų apsaugą vidau, viduje ES ir visame pasaulyje. Ir kad stengsime išvengti dvigubų standartų taikymų. Ačiū. Ačiū dabar žodis ponui Migalski. Um, dziękuję bardzo pani przewodnicząca, pani komisarz. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiama komis, gerbiama tarybos atstovė, parlamentarai. Aš du dalykus norėčiau išskirti kaip džiuginančius. Pirmiausia, žmogaus teisės tapo užsienio politikos integruota dalimi. Tai yra labai svarbu. Ir tos e, veiklos priemonės, kurias mes turime pagal e, toje naujoje išorės veiksmų tarnyboje, leis padėti e, plėsti žmogaus teisės ir ginti jas visame pasaulyje. E, kitas dalykas, dėl ko aš labai džiaugiuosi, yra tai, kad yra užmėgsti santykiai su delegacija Rusijoje ir šiame pranešime yra labai daug kalbama apie žmogaus teisės Rusijoje. E, yra e, išsakyti E, visi nuogastavimai susijęs su žmogaus teisų gynėjais, įvardinami žmonės, kurie kovoja e, Rusijoje už žmogaus teisės. Tai yra nepaprastai reikšminga, nes jiems reikalinga mūsų parama ir aš manau, kad mes visi kartu turėtume apie tai kalbėti, nes tie žmonės nusipelno mūsų dėmesio. Aš norėčiau e, kreiptis į ponę Ešton, kad ji ir toliau veiktų taip, kaip veikia iki šiol. Penta. Dabar žodis ponui Sonik, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė diskusija dėl šio pranešimo apie žmogaus teisės yra susijusi su skausmingais įvykiais. Visą laiką, kaip matome, žmogaus teisės yra pažeidžiamos. Prisiminkime, pavyzdžiui, Nobelio premijos laureatą arba Sakarovo premijos laureatą. E, jie negalėjo e, net teisės gauti išvykti iš savo šalių. Aš lankiausi Aš susitikau su Irako viskupais ir e, iš jų supratau, kad dar yra daugybė problemų susijusių su religinėmis mažomis. Pavyzdžiui, yra Bagdade užsipuolami krikščionys arba kitose e, vietose. Tai tik tai pademonstruoja, kad ES turi e, labai aiškiai reaguoti prieš naujas išpolių, e, prieš to, tik, religinės mažumas formas. Mes turime pripažinti krikščionių problemas Irake. Mes turime tai įvardinti kaip mūsų prioritetą. Mes negalime e, sutikti su tuo, kad krikščionys yra traktuojami kaip antrarūšiai piliečiai. Dėl Turkijos ir, e, narystės, ir darybų dėl e, Turkijos narystės ES, manau, kad būtina žmogaus teisų klausimus ir čia akcentuoti Galbūt, kai mes turėsime naują išorės veiksmų tarnybą, galėsime pagerinti darbą žmogaus teisų srityje. Turime pasirūpinti, kad tarptautinis bendradarbiavimas e, skirtų daugiau dėmesio žmogaus teisėms. Mes turime plėsti demokratinės vertybės ir e, skleisti demokratijos dvasę visame pasaulyje per savo užsienio politiką. Ačiū. Minutų 30. E Grazie. Ačiū, pirmininkė. Pane Ašton, brangus kolegos. Kaip e, vystimo komiteto pirmininkė, aš sprendžiu daugelio e, šalių problemas, ypatingai Afrikos, kur žmogaus teisės nuolatos paminamos arba visiškai pamirštamos. Neseniai grįžau iš Kongo Demokratinės Respublikos kur buvau susitikusi su institucijų atstovais, o taip pat buvau susitikusi su nevyriausybinių organizacijų, kurie dirba toje šalyje atstovais. Susidir... Susitikau su kai kuriais iš jų, dirba jie puikiai, susitikau su aukomis tam tikromis e, tam tikrose šalyse, kur prievartavimas yra e, ginklas, tiesiog vyksta masin, masiniai prievartavimai, prievartaujamos moterys, pagyvenę žmonės ir vaikai. Mano e, įspūdžiai iš Kongo yra labai švieži, tačiau aš norėčiau kreiptis į jūs ir paprašyti, kad pasmerktumėte bet kokias apraiškas, kada yra pažydinėjamos moterų teisės. Reikia imtis įvairių priemonių, apsaugant moteris nuo smurto ir nuo e, prievartavimo, o taip pat nuo lytinių organų žalo, žalojimo, nes tai irgi yra viena iš labai rimtų e, žmogaus teisų pažeidimo formų bei vien, fizinio vientisumo pažeidimo formų. Pone Matera. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Šton, ponios ir ponai. Išorės tarnybos sukūrimas yra iš tiesų istorinis šansas žmogaus ir demokratijos klausimams spręsti. Visą tai turėtų vykti taip, kad žmogaus teisų skatinimas ir gerbimas būtų įvairių užsienio ES politikos e, aspektų centre. ES ambasados turėtų prisimti tam tikrą strategiją, kurios, kurią turėtų vykdyti žmogaus teisų srityje. E, juk specifika visose šalyse nevienoda, strategija visose šalyse nevienoda. Ir dėl e, mirties bausmės valstybės ne visos žiūri vienodai. Ir, sakykime, Baltarusija vienintelė šalis Europoje taiko, tebe taiko mirties bausmę. Taip pat reikėtų padaryti galą žmogaus teisų pažeidimams, kurių aukomis tampa moterys, dėl to, kad joms žalojami yra lytiniai organai. E, Nacionalinė jungtinių tautų asamblėja prašo moratoriumo, kad būtų sustabdytas lytinių organų žalojimas. Ir komisijos bei tarnybos pajėgas reikia suvienyti, reikia padaryti taip, kad šis ši metinė e, ataskaita dėl žmogaus teisų būtų išplatinta kaip galima plačiau. Dabar pradedame spontaniškų pasisakymų procedūrą, sako pirmininkė. Turiu 15 užsirašusių, nežinau ar visi spės pasisakyti, tačiau pradės kolega Sogor. Elnök asszony, főképviselőasszony, hangsúlyozni szeretném, hogy bár az Európai Unió szám... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pabrėžti, kad nors daugelie uh, e, sričių ES valstybės narės dirbo uh, e, rodė pavyzdį integravimo srityje, kai kurios valstybės atsilieka, ypač jei pagalvojame apie tam tikras tarptautinės organizacijas. Todėl aš norėčiau kreiptis į valstybės narės pasirašyti ir ratifikuoti jungtinių tautų ir Europos tarybos konvencijas, taip pat ir e, neprivalomuosius protokolus, kurie yra pridedami prie tų konvencijų. Aš norėčiau kalbėti apie tautinių mažumų e, apsaugos pagrindų konvenciją, taip pat apie Europos mažumų kalbų hartiją. Jei kalbame apie tai, kad ES turi būti pavyzdys įgyvendinant žmogaus teisės Europoje, tai turime geriau harmonizuoti skirtingų tarptautinių organizacijų veiklą nes tai yra vienintelis pažangos garantas. Ačiū. Grazie, la parola all'onorevole Coppa. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με συνέπειε στις αρχές και αξίες της υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο. Aš galėčiau pasakyti, kad ES, vadovaudamasi savo principais, gina žmogaus teisės visame pasaulyje. Tačiau padaryti dar lieka labai daug. Aš matau, kad Lisabono sutartis šioje srityje padidina mūsų efektyvumą. Čia Europos parlamente visi yra įsitikinę, kad reikia imtis veiksmų žmogaus teisėms apginti. Priemonių, kurios jau egzistuoja teisingas įgyvendinimas, suteiktų pagrindą e, jų geresniai apsaugai. Ypač reikia ratifikuoti visas tarptautinės konvencijas, kurios egzistuoja dėl įvairių teisų apsaugos. Taip pat E, reikėtų įtraukti atitinkamus straipsnius į prekybos susitarimus su viso pasaulio valstybėmis. Tai būtų žingsniai teisinga kryptimi. Manau, kad mums iš tiesų reikia pasirūpinti, kad moterų ir mergaičių teisės būtų deramai ginamos, ypač kai kalbam apie jų seksualinę ir reprodukcinę sveikatą. Ačiū. Parvanova. Ačiū. Pone Parvanova. Dėkoju, pone pirmininkė. Čia mes kalbame apie ES vidaus ir išorės politiką bei žmogaus teisų aspektą šių politikų srityje. Norėčiau paminėti gazos ruožą, Kongą ir uh, Iraną. Moteris yra tas elementas, kuris konflikto metu gali atnešti tam tikro stabilumo ir ramybės, tačiau reikės moterų klausimai laikomi ten antriniais. Uh, Mes turime skatinti moterų teisų gynimą, kai kalbame apie žmogaus teisų gynimą, apie humanitarinių teisų tvirtinimą. Reikėtų, kad trečiosiuose šalise moterų teisės būtų taip pat ginamos, nes moterų teisės yra aukojamos ekonominių interesų vardan. Reikėtų, kad būtų įmamasi konkrečių priemonių tam, kad ES politika šioje srityje būtų tinkamai įgyvendinama. Svarbu pabrėžti, kokį vaidmenį, e, už kokią vietą užima moterų teisės, kalbant apie žmogaus teisų gynimą. Ačiū. Žodis kolegijai Lunačiak. Prašau. No. E, la parola all'onorevole Tavares. Tai tuomet ponui Tavares žodis, jeigu kolegės nėra. Obrigado. Senhora alta representante, o que... Ačiū, Kai matote tokias vyriausybės kaip Prancūzijos arba Portugalijos vyriausybė, taip, taip, kreipiuosi į e, aukštai atstovę. Ką Jūs manote apie Prancūzijos arba Portugalijos vyriausybės, kada atvyksta atstovai iš, iš, kada jie vyksta į Kiniją ir kada ten kalbama apie žmogaus teisės, kodėl jie nesi, e, kodėl kin, kin, jie, jie nesivaržo. E, Europa turi kalbėti vienu balsu, ar jūs nesusidaro toks įspūdis, kad kalbama keliais balsais. Ir dar norėčiau vieną klausimą užduoti dėl Europos diplomatų. E, jiems turėtų tapti pirmi, e, kiekvienos dienos prioritetų žmogaus teisės ne antra, trečia ar ketvirta, e, ketvirtas prioritetas, bet pirmas prioritetas. Mūsų di diplomatai turėtų padaryti taip, kad jų pirmąją užduotimi taptų žmogaus teisės. Ar nereikėtų kažkokio tai nuolatinio direktorato sukurti šiuo klausimu, kaip siūlė kai kurie kolegos. E, ačiū, ponas Proms. Ačiū kai pono Farinės įrašo klausėme šį rytį iš Kubos, man padarė įspūdį tai, kad jis save ir savo kolegas įvardino kaip nesmurtinė opozicija Kubos režimui. Aš manau, kad labai svarbu yra gerbti teisės tų žmonių, kurie nevykdo smurto ir neskatina kitų imti smurto. Uh, Aš e, prieš pradedami per daug apie tai kalbėti, mes turime pripažinti, kad kai kuriuose ES valstybėse nese žmonės yra persikėjami už tai, kad turi kitokias nuomonės, pavyzdžiui, Niderlandų girtvildės arba e, akademinėmis temomis e, heretinės temos kartais e, būna skelbiamos, bet smurtas nėra skatinamas. Matome, kad Belgijoje buvo uždrausta partija neturinti jokių smurtinių ketinimų. O, e, Junktinėje karalystėje viena valstybės institucija pradėjo civilinę bylą prieš savo partiją, siekdama ją uždaryti. Ačiū. Tai yra mūsų partija, turiu galvoje. Jekolino. Ačiū kolega Jekolino. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone Ešton, žmogaus teisų politika, kurią vykdo ES, priejo kryškelę. Ponios Andrikinės pranešime aiškiai parodoma, ką dar konkretaus reikia nuveikti. Išorės veiksmų tarnyba galėtų panaudoti savo veiklą efektyviau atsižvelgdama į tai, ką jaučia valstybės narės, bet tam reikia organiškos politikos, tvirtos politikos, kur būtų daug kas drįstama. Žmogaus teisės turi būti ginamos. Jaunuolių, neįgaliųjų, moterų, vaikų teisės, skirtingos lytinės orientacijos, asmenų teisės taip pat turi būti ginamos. Kai, taip, kaip reikia ginti kiekvieno iš mūsų galimybę reikšti savo nuomonę. Taigi šis parlamentas šiandien priėmė labai svarbes nuostatas. Mes manome, kad tik bendradarbiaujant su trečiosiomis valstybėmis galėsime efektyviai įdėkti programą, kuri mums leistų tinkamai užtikrinti žmogaus teisų gynimą. Dabar dėkoju. Žodis kolegai Mavro Nikolaus. Dėkoju. Tikrai džiugu e, girdėti, ką mums sakė šiandien iš Jorės veiksmų tarnybos vadovė. Kitaip sakant, mes žinome, kad esame atsakingi už pagrindinių laisvių ir žmogaus teisų gynimą. Europos Sąjunga turi padaryti viską, kad jo svarbiausi principai ir laisvės būtų įdėkti ir apginti ir kad jie būtų taikomi visame pasaulyje. Mes turime užtikrinti, kad galime tikrai suvaidinti šį ypač pozityvų vaidmenį. Mes norime konkretaus departamento įsteigimo, kuris būtų atsakingas už žmogaus laisvės ir teisės, tam, kad e, galėtumėme prižiūrėti situaciją ir ginti tas teisės. Taigi, taipogi turime stebėti, kas vyksta ir pas mus namuose. Aš esu iš Kipro. Pas mus yra tūkstančiai graikų, kipriečių, imigrantų, kurie reikalauja savo žmogaus teisių, jie nori prieigos prie savo namų. Mes remiame Kiprų bendruomenę, kurių teisės mindo Turkijos valdžios institucijos. Taigi labai prašau atsiųsti atstovus į mūsų valstybę. Pona Šmit. Vienas iš Sakarovo apdovanojimo kandidatų, ponas Įsakas, vis dar sėdi e, kalėjime be teismo Eritrėjoje. Jau daugiau kaip 2000 dienų jis ten sėdi. Kalbant apie Europos žmogaus teisų konvenciją, aišku, atsiveria daugiau galimybių mums veikti ES. Mes turėtumėme bandyti įgyvendinti žmogaus teisės, netgi jeigu jos yra pažeidinėjimos už ES ribų. Lady Ashton, aš raginu jūs pasinaudoti šią galimybę ir padaryti didesnį spaudimą Eritrėjai, kad būtų Davidas Įsakas išlaisvintas, tai yra Europos pilietis. Mes turime rimtai atsižvelgti į šią situaciją ir nusiųsti labai aišku signalą Eritrėjos prezidentui. turi būti numatytas sąlygos, kad visos dėrybos su Eritreja būtų sąlygojamos jo išlaisvinimo. Aš tikiuosi jūsų paramos ir pasitikiu jumis, Lady Ashton. Grazie, la parola all'onorevole Grzyb. Ačiū. Toliau ponas Grzyb. Pani przewodnicząca, najpierw chcę podziękować raport. Ačiū pirmininkai, pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjai, ponė Laima Andrikinė, už pristatytą pranešimą. Tuo pačiu noriu kreipti dėmesį, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai reikia labiau pasinaudoti e, žmogaus teisų priemonė taip pat ir nustatant prekybos politiką su trečiosiomis šalimis. Manau, kad e, reakcijos į Europos parlamento pareiškimus, deklaracijas šios dienos Sakarovo premijos įteikimas yra girdimas pasaulyje. Taip pat pasaulyje yra labai daug krikščionių persekiojimo atvejų, todėl turime atitinkamai reaguoti, bendradarbiaujant su Europos taryba, Europos saugumo bendradarbiavimo organizacija, žmogaus ir piliečių teisų gynimo organizacijomis. taip pat labai gerai parodo, kaip tų organizacijų darbas įtakoja mūsų veiklą žmogaus teisų srityje. Ačiū labai, dabar žodis teikiamas ponai Ojolandai. Poniai tiksliau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Ashton. Nors pranešime aptarta daugybė svarbių klausimų, norėčiau pakalbėti apie Sergejaus Magnitskio atvejį, nes jo tragedija yra panaši į daugelį kitų tragedijų, kurios dar nepasiekė mūsų. Reikėtų Rusijos valdžiai labai aiškiai pasakyti, jog tokius incidentus būtina ištirti laikantis įstatymų viršenybės principo. Valstybės prokurorai ir tardytojai tyrę Sergejaus Magnitskio mirtį buvo paaukštinti. Tai yra nesuvokiamas pasityčiojimas iš teisingumo, o ES ir jos valstybės narės negali e, ignoruoti tai, užmėgti akių prieš tai, kas vyksta. Turime Rusijos federacijai priminti jos tarptautinius įsipareigojimus. Būtent todėl kolegos raginu jūs palaikyti 25-ąjį pakeitimą, kuriame siūloma numatyti sankcijas 60 Rusijos pareigūnų ir taikyti jas tol, kol Sergijos Magnitskio byla būtų e, tinkamai ištirpta. Tašvica. Ačiū, ponas Protasievič. Dziękuję pani przewodnicząca. Jako członek... Ačiū, ponė pirmininkė, būdamas Žmogus teisų pakomitečio nariu norėčiau padėkoti ponė Andrikinė už tikrai gerą pranešimą, kadangi esu Europos parlamento, Baltarusijos parlamento bendradarbiavimo delegacijos pirmininkas Noriu pareikšti savo pasitenkinimą, kad pranešime e, buvo atrasta vietos padėčiai Baltarusijoje. Baltarusijoje visą laiką yra varžomos e, tautinių mažumų, religinių organizacijų teisė, žodžio laisvė. Taip pat džiaugiuosi, kad pranešime atkreipiamas e, dėmesys į ribojimą naudotis internetu. Šioje srityje Baltarusija yra tam tikrą prasme lyderis Europoje. Tačiau taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad pradėtas praeitais metais dialogas su Baltarusija atnešė konkrečių rezultatų, pavyzdžiui, gina žmogaus teisų e, gynėjų padėti arba nepriklausomus, nepriklausomus žurnalistus. Dabar kalbės ponas Autola. Ponė tiksliau. Like to, um, that... Pirmininkė, norėčiau aptarti klausimą, kurį jau aptarė daugelis kolegų. Tai yra krikščionių teisų paminimas. Nuoseklumo vardan norėčiau, kad kolegos do, pasidomėtų ir, ir kitų religijų atstovų teisų paminimų, nes dažnai mus informuoja kitų valstybių atstovai, kad mes esame vienašališki ir mm, todėl mums reikėtų siekti nuoseklumo. Ir manau, kad ES žmogaus teisų politikoje labiausiai reiktų vengti dvigubų standartų ir aš tikiuosi, kad parlamentas tokios linijos ir laikysis. Uh, Taip pat nu, kreipiuosi į baronienę Ashton. Ar jūs renkitės atsakyti į daugelį užduotų klausimų apie e, žmogaus teisėms skirtas tarnybas ar padalinius išorės santykių tarnyboje? Ar, ar, jos, ar toks padalinys atsiras atsimartimiausiamis savaitėmis? Prezidentė Ashton. Ačiū. Dabar komisijos vicepirmininkė Ashton. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat dėkoju visiems kalbėtojams už indėlį į šias diskusijas. Tai tikrai labai naudinga. Noriu pasakyti, kad dabar aš esu tarybos atstovai, atstovė. Anksčiau sėdėjau toje vietoje, kur stov, sėdi komisijos atstovai. Ir noriu, kad atkreiptumėte į tai dėmesį. Noriu padėkoti poniai Andrikieniai tikrai nuoširdžiai padėkoti už visą jos nuveiktą darbą ir pasveikinti ją parengus šį pranešimą, kur, kuris tikrai yra labai naudingas dokumentas. Pabandysiu atsakyti į klausimus, suskirčiu į tris grupės. Pradėsiu nuo ponios Hautala iškelto klausimo, kurį minėjo ir daugelis kitų kolegų. Norėčiau labai aiškiai pasakyti štai ką. Aš kalbu apie klausimų integravimą nes aš pernelyg dažnai susiduriu su situacija, kuomet žmogaus teisė, teisės nustumiamos kažkur į šalį ir joms skiriamas dėmesys ir laikas, kurio lieka nuo kitų klausimų. Taip nieko nepasieksime. Aš nesakau, kad taip ES iki šiol sprendė šį klausimą. Aš noriu pasakyti, kad aš esu pasiryžusi siekti, kad taip nebebūtų, kai bus sukurta kartą svarstoma struktūra, aš, pamaty, kuri dar nėra sukurta, pamatysite, kad žmogaus teisų padalinys ten bus gerai atstovaujamas ir bus e, viskas, ko kolegos pageidavo. Tačiau nenoriu sėdėti nuo šalyje, noriu dalyvauti, noriu, kad tos teisės būtų, eitų raudona gyja viso, visose mūsų politikos rytise ir kad visi galėtų tuo įsitikinti ir kad visiems tai būtų matoma. Būtent to noriu pasiekti per savo darbą šiame poste ir aš esu šimtų procentų pasiryžusi to siekti. Tai užtruks laiko ir nebūtinai viskas bus kaip pageidaujame, bet padarysime viską, kad tai taptų įmanoma. Noriu, kad parlamentas suprastų, kad būtent tai aš bandau, to bandau pasiekti ir Mm, tai tampa visų atsakomybė. Žinoma, reikia viską kontroliuoti, reikia specialistų, tačiau negali visko, visos naštos nešti keletas žmonių išorės santykių tarnyboje. Už tai turi būti atsakingi daugelis žmonių. Ir ta struktūra mm, taps e, realybę netrukus ir viskas taps aišku. E, kalbant apie darbo grupės, mes teiksime pasiūlymus, e, paskirsime darbo grupės vadovą, kuris bus atsakingas už, apie, už žmogaus teisės ir tas asmuo galės spręsti ar reikėtų surinkti specialistus iš, iš sostinių, ir, ar žmonės turėtų dirbti sostinėse, ar visi turėtų dirbti Briuselėje. Toliau mes jau surengėme mokymus nauj, naujiems delegacijų vadovams ir viena iš tų mokymo sesijų buvo skirta žmogaus teisėms. Buvo kalbama apie tai, ko aš ir jūs tikimės šioje srityje. Ir noriu, kad suvoktumėt ir patikėtumėt, kad tai bus svarbi uh, išorės santykių tarnybos dalis. Buvo taip pat užduota klausimų apie svarstytų dalykų aprepti ir, e, pavyzdžiui, religiniai įsitikinimai. Apie tai kalbėjome užsienio reikalų ministrų taryboje šią savaitę. Taip pat buvo kalbėta apie tai, kad reikia nepamiršti moterų, vaikų, transseksualų, homoseksualų teisių. Aš užsirašiau jūsų pastebėjimus ir aš sieksiu, kad visose šalise tai taptų svarbiausių. Santykiuose su visomis šalimis tai taptų svarbiausių klausimų, žmogaus teisų klausimas. Būtent taip mes rengiamės spręsti šiuos klausimus užsienio santykių tarnyboje. Toliau noriu aptarti tai, kas jau vyksta, kas jau tampa realybė. Ir galime kalbėti apie mūsų darbą tarptautiniu mastu. Baudžiamųjų bylų teismas. Jo statutas šiemet ratifikavo keturios valstybės, tačiau e, ir aginsime valstybės, kurios dar to nepadariusios tai padaryti ir kad jos paaiškintų, kodėl ir kaip jos rengėsi tai daryti. Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje bandome užsitikrinti paramą mirties bausmės moratoriumui. Manau, kad tai yra dar vienas svarbi mūsų darbo dalis. Tai yra visuotinės svarbos klausimas ir jam turime skirti daug dėmesio. Taigi, trys sritis. Užtikrinti, kad struktūros ir darbuotojai suprastų, kokie reikalavimai jiems keliami. Ir kitas tikslas, mes turime apimti viską žmogaus teisų srityje ir galiausiai praktiškai, kaip, kaip pasiekti to rezultato, praktinių pokyčių. Dar vienas dalykas. Mes turime pasitelkti inovatoriškus būdus skleisti savo žinę, skleisti informaciją. Aš, reng, aš dirbu, susitinku su atstovais, su žmogaus teisų gynėjais visose valstybėse, kuriuose lankausi ir stengiuosi novatoriškais būdais kelti tuos klausimus. Taip pat kalbu apie tai visose renginiuose, kur pasisakau visur, kur yra ES atstovų. Mes darome viską, kad atsilieptume į atskirų asmenų, į organizacijų išsakomus e, būkštavimus. Ačiū, ponė Ashton. Dabar uh, Pranešė ponė Andrikinė dviems minutėms. Ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausiai mane informavo, kad mano kalba į anglų kalbą nebuvo tiksliai išversta, taigi aš labai atsiprašau dėl to ir iš karto po diskusijų aš savo kalbą išversiu į anglų kalbą pati ir nusiųsiu ją visiems kolegoms ir taip pat <clears throat> vyriausiai galiotiniai. Antras dalykas. Pasakyčiau, norėčiau visiems kolegoms, kurie dalyvavo šiandieninėse diskusijose, norėčiau padėkoti už pozityves pastabas ir kritinės pastabas. Kolegai Obermeier ir Provera, kurie kalbėjo apie krikščionių mažumas įvairiose valstybėse, norėčiau jiems pasakyti, kad šis klausimas nėra aptariamas, kurie teigia, kad nėra aptariamas pranešime, aš norėčiau jų dėmesį atkreipti į 126 paragrafą visas, visas skyrius yra skirtas religijų laisvė ir krikščionių mažumos situacijai ir aš konkrečiose punktuose apie tai kalbu. Dar vieną pastabą norėčiau patikinti baronienę Ašten, kad Europos parlamentas ir toliau stebės, kaip vyksta išorės veiksmų tarnybos darbas ir kritikuosime neveiklumą arba veiksmų, neefektyvumą veiksmų, kurių įmamasi žmogaus teisų srityje. Šiandien Šių metų ataskaitoje mes aiškiai teigiame, kad nesame patenkinti dėl to, kad ES nėra aiškių matmenų, kurių pagrindų būtų galima įvertinti veiksmų žmogaus teisų srityje. Taip pat e, išsakėme nusivylimą dėl to, kad trūksta pažangos, vedant žmogaus teisų dialogus ir konsultacijas. Baronienė Ashton. Europos parlamentas įveikė nemenką kelią, kad būtų padėti pagrindai e, žmogaus e, teisėms. Tai reiškia, kad Europos parlamentas vieningai laikosi savo pozicijos, e, skatinant demokratiją ir ginant žmogaus teisės pasaulyje. Tai taip pat rodo, kad tuo met, kai Europos parlamentas vien tik tai plaudavo tarybai ir komisijai, tos dienos baigėsi. Europos parlamentas dabar yra rimtas veikėjas žmogaus teisų srityje. Ir visi veikėjai, kurie dirba šioje srityje, turės į tai atsižvelgti. Ačiū Jums labai, dėkoju visiems, kurie dalyvavo diskusijose. Merci, Madame Andrikienė. Le débat est donc clos et le vote. Ačiū, ponia Andrikienė. Tuo baigiame šio klausimo svarstymą ir balsuosime dėl jo rytoj vidurdienį. Peš pernant prie kito klausimo darbo atvarkės, noriu pasakyti iš